Okay, dear colleagues, we should start our today's meeting as. Mėly kolegos, turime pradėti šios dienos posėdį. Septynios akademinės minutės jau praėjo. Taigi, pirmiausia, turime patvirtinti šios dienos darbo atvarkę. Norėčiau. We start the meeting. So I ask you if there is a Ar būtų prieštaraujančių? Jeigu ne, laikysime, kad patvirtiname darbo atvarkę. Antrasis darbo atvarkės punktas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad yra pakitimų mūsų sekretorijate Emiliano Imeraunį išeina dirbti į IMKO komiteto sekretariatą, taigi norime palinkėti geriausios kloties jam naujajame darbe. Pasakysiu taip pat, kad kaip įprasta vertimas uh, yra į visas 20 kalbų, išskyrus estų latvių, maltiečių ir gelų kalbą. Na ir e, kaip paprastai mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, kad tie, kurie nori mus stebėti, tai galėtų padaryti. Then let's move uh, to the first. Eikime dabar prie pirmos didelės diskusijos e, apie pasikeitimą nuomonėmis su komisija dėl protokolo, kurio tik, tikslas yra užkirsti kelią nelegaliai prekybai tabako produktais žengiant e, link e, PPO pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės. Mes turime Europos komisijos, e, OLOF atstovų. Na ir komisijai iš visų steiksime 10 minučių pristatymui. Suteiksiu Jums galimybę tarpusavyje pasidalinti tas dešimt minučių, kaip jums patogiau būtų pristatant šią komisijos poziciją. Taigi, žodis jums. Austin Rowan. Ačiū, visiems laba diena. Na, visų pirma, 15-asis e, tabako kontrolės konvencijos straipsnis kaip dabar manoma, pareikalavo truputį daugiau teisės aktų, kovojant su šia problema. Tad 2006 e, metų darbo grupė nusprendė sukurti atskirą darbo grupę, kuri galėtų e, patobulinti šią konvenciją, sukuriant pagrindų protokolą. Po to e, buvo pradėta redaguoti teksto projektą e, komisijos tarnybos, taip pat OLAF ir Sante generaliniai direktoratai visus keturis metus aktyviai dalyvavo dėrybose. 2012 metų balandžio mėnesį. COP12 šis tekstas buvo pateiktas 2013 gruodį. ES pasirašė šį protokolą. E, protokolas įsigalios e, po to, kai jį ratifikuos 40 e, pasirašiusių valstybių narių. ES procese vaidina svarbu vaidmenį, nes iš viso mūsų yra 29, tai yra 28 valstybės narės ir ES kaip visuma. Aš dabar e, norėčiau paprašyti, kad e, kolega iš Olafo, ponas Holdmeier, pristatytų dabartinį, dabartinę būklę. E, protokolas yra mišrus sustarimas, tai reiškia, kad jį turi ratifikuoti kiekviena valstybė narė ir Europos Sąjunga. Procesas, e, kurio būdu Europos Sąjunga apsisprendžia dėl e, leidimų ratifikuoti, yra išvados sprendimas, kuris jums, jūsų pritarimui šiandien yra teikiamas. Šį sprendimą esame pristatę taip pat taryboje ir e, glaudžiai bendradarbiaujame su pirminkaujančiu Luksemburgu, kad galima būtų jį patvirtinti, ko galima greičiau. Taryboje jau vyko trys posėdžiai, esame tikri, kad šitas sprendimas neužilgo bus patvirtintas. Dėkoju. Taigi klausimas yra, kodėl reikia mums tarptautinės sutarties kovojant su nelegaliais tabako produktais. Na, visų pirma, todėl KS e, mokesčių, e, muitų forma kiekvienais metais praranda maždaug 10 milijardų eurų. Turint galvoj, kad tai tęsiasi apie 7 ar 8 metus, iš viso tai reiškia maždaug 70-80 milijardų eurų praradimų. Žinoma, tai yra pasaulinė problema, ją reikia ieškoti globalaus sprendimų. Ir tiesą sakant, kokie bebūtų jūsų įstatymai stiprūs, viskas priklauso nuo silpniausios grandies. E, protokolą trečiajame skirsnyje yra tokie straipsniai kaip atsiekimas ir sekimas, internetinė prekyba, laisvos zonos ir bemuitinis pardavimas. Ypatingai įdomus yra pirmasis straipsnis dėl e, atsekimo ir sekimo. E, šis Ši nuostata atsirado 1998 metais, bet ji išlieka aktuali. E, tada e, turėjome e, labai garsę tabako kontrabandos bylą, į kurią buvo įtrauktas didelis laivas, kuris į Ispaniją gabendavo cigaretes, kurių a, e, a, e, kurių banderolės būdavo nupjaustamos. E, tyrimas nustatė, kad tos cigaretės buvo gaminamos O.J. Reynolds kompanijos Šiaurės Karolinoje. Buvo atrasta atrasta įranga, kuria tos cigaretės buvo gaminamos, e, buvo taip pat e, nustatytas ir vadybininkas, e, kuris organizavo tą gamybą. Tačiau problema iškilo, kai pasirodė, besant neįmanoma nustatyti, kam buvo tos cigaretės parduotos. Taigi, neišsprendžiant uh, tiekimo grandinės e, tapatybės nustatymo problemų kovoti su šia rykšte yra neįmanoma. Taip pat paaiškėjo, kad e, ta pati kompanija e, pardavinėjo tabako produktų už maždaug 600 tūkstan, milijonų dolerių per metus net nežinodama, kam ji pardavinėjo juos e, nedidelėje kontoroje Ženevoje, įsikūrusios nedidelėje kontoroje Ženevoje. E, taigi e, labai svarbu, kad pardavėjai žinotų savo pirkėjai. Mm. Taip pat yra buvę atvejų, kai e, tabako žaliava buvo gabenama į Rygą per e, Armeniją ir kitas šalis ir paskui tas tabakas buvo panaudojamas e, cigaretėms gaminti Lenkijoje. Smulkintas tabakas yra apmokestinamas taip pat kaip cigaretės. Bet kadangi tos siuntos nebuvo apmokestintos, e, nuostoliai siekė apie 700 milijonų eurų. Tas tabakas e, buvo gabenamas iš Brazilijos ir kadangi e, su Brazilija neegzistavo tarpusavio teisinės pagalbos sutarimo, susitarimo mes ištirti šios bylos negalėjome. Paskui paaiškėjo, kad vienintelė valstybė narė turinti tokį sustarimą ES buvo Niderlandai, bet Niderlandai e, nebuvo įtraukti į šią bylą. Taigi iš tikrųjų e, turime didžiulę problemą ir protokolas be jokios abejonės e, bus naudingas ES kovojant su šiuo nusikalstamumu ir su mokesčių praradimais. Dėkui, dabar perėsime prie komiteto narių klausimų. Man e, sako, kad turime su mumis ir Santė, sveikatos apsaugos generalinio direktorato atstovų, kurie taip pat galėtų atsakyti jūsų klausimus. Tai ponas Dominika Šnichels ir Filip Borkovski. Na, pirmoji paklausti. Pirmasis paklausti nori ponas Florence. Nie ist, das habe ich noch nie erlebt in meinen 26 Jahren. Das äh, ist hoffentlich ein hoffnungsvoller. Labadiena, dar niekad nesu matęs tiek komisijos atstovų mūsų komiteto posėdyje. Tai labai geras ženklas. Jeigu toliau taip dirbsime, bus tikrai labai gerai. Dabar norėčiau pirmiausia pastirauti dėl ratifikavimo, dėl šio protokolo. Minėjote, kad ratifikavimas nevyks iš karto. Gal galite patikslinti? Toliau kaip dėl sutarimo su tabako įmonėmis. Buvo pasišta tokia sunkiai supratama sutartis su tomis, tuo verslu, su tomis įmonėmis. Ir būna tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, iš mano šalies, jeigu prokuroras tyria bylą ir jeigu paaiškėtų, kad jisai susidarė su mafijozis tas prokuroras, tai tuomet, aišku, jis liktų be darbo. Tad kaip jų čia? Kam reikia tokių sutarimų? Na, tai buvo anksčiau bent jau. Nenoriu dabar per daug kritikuoti. Tačiau pasakytina, kad turime gerą priemonę, direktyvą dėl tabako gaminių. Tikrai puikia priemonė. Taip pat yra tarptautinė konvencija. Tad kam dar reikia kokių nors sutarčių, pavyzdžiui, su Philip Morris. labai keista. Nes mes jiems pralaimime. Philip Morris e, visą laiką stengdavosi mus įveikti, mus apeiti, o dabar mes įstarsimės. Taip, tai yra nesuprantama. Na, galbūt aš ką nors blogas pritau, galbūt klystu. Bet bent jau man dabar taip atrodo. Prašyčiau pakomentuoti šios dalykus. Toliau. Kalbame apie labai daug pinigų. Tad, kad bus daromas su tais pinigais. Ir e, kam tie pinigai teks? Gal galite kiek aiškiau paaiškinti šitos dalykus? Beje, būtų labai gerai gauti raštu komentarus. Barniu. Ačiū pirmininkė. Prieš užduodamas komisijai tris klausimus noriu pasakyti štai ką. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad e, iš 6 milijardų cigarečių 12 procentų yra neteisėtos priekybos objektai. 90 procentų tos lygiai grečiai vykstančios priekybos yra kontrabandinės cigaretės iš cigarečių gamyklų normalių. Taigi Labai svarbu turėti minėję šią situaciją. Trečias dalykas, galvojant apie, ne, apie kovos neteistą priekybą tabako produktais, visų pirma, eina kalba apie visuomenės sveikatą. Aišku, teisingai jūs sakėte, fiskaliniai aspektai yra labai svarbus Europai, kaip jūs sakėte, komisija, ką sakė, 12 milijardų eurų per metus negautų pajamų. Pasaulio sveikatos organizacija galvoja, kad geriausia priemonė kovoti su e, tabako kontrabanda tai yra atsitikti atsekamumas, kuris būtų nepriklausomas nuo tabako produktų. Todėl buvo patvirtintas PSO protokolas, kuris buvo pasirašytas 54 pasaulio valstybių, tarp jų yra ir ES 14 e, gruodį pasirašysi. Trys valstybės narės iš jų tik tai ratifikavo kol kas e, tą PSO protokolą. Taigi Manau, kad yra labai svarbu, jog ES užtikrintų, pasirūpintų, kad kaip galima greičiau įvyktų oficialus šio protokolo ratifikavimas, kad būtų galima iš karto kovoti su neteisėta priekyba ir realiai užtikrinti nepriklausomą atsekamumą. Trys klausimai dabar mano kaip dabar jūs esite tą 2014 metų tabako produktų direktyvą ir ypač jos 15 straipsnį dėl atsekamumo, galvojant apie tai, kiek jinai dera su PSO protokolu, kurį mes ES ratifikavome. Antras klausimas dabar neteisėta priekyba išaugo Europos Sąjungoje 30 procentų per šešis pasarosius metus. Kaip Jūs galite paaiškinti tokį išaugimą tuo tarpu, kai yra sudarytas susitarimas tarp Europos Sąjungos ir tabako gamintojų, būtent dėl kovos neteisėta priekyba? Na ir trečias klausimas, mes žinome apie tas dėrybas dėl galimo pratesimo. Kolega Florence paminėjo būtent tai, tai tą sutarimą dėl kovos su Neteisė prekyba su Philip Morris, 2004 metais noriu priminti, ES atsisakė e, ieškinio dėl mm, e, cigarečių ir vietoj to buvo sudarytas starimas, visantro milijardo dolerių turėjo būti sumokėta iš jų pusės. Ar ES valdžios institucijos ketina dabar įvertinti poveikį? iki tokių priemonių ir galimas tolesnės priemonės. Aš turiu omenyje tai, kad biudžeto kontrolės komitete mes mm, už uždarų durų klausėmės komisaro praeitą vasarį, pasakė, kad gegužės mėnesį pateiks įvertinimo ataskaitą jau dabar rugsėjais. Ir dar nemačiau tokios įvertinimo ataskaitos. Man atrodo, kad skubu yra užtikrinti daug didesnį skaidrumą iš Europos komisijos pusės, kad būtų galima efektyviai kovoti su šia neteisėta priekyba. Aš noriu priminti, kad čia Europos parlamente esame sukūrę neformalią darbo grupę, kurios tiklas yra kovoti su tabako pramonės e, netinkama veikla. Madame Rivasi. Pane Rivasi. Merci, uh, merci, monsieur président. Ačiū, pirmininkė. Jūs paaiškinate, kuo svarbus šis protokolas ir mes tikrai pasisakome už šio protokolo ratifikavimą iš valstybių narių ES pusės, tam, kad būtų galima padidinti skaidrumą. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kovojant su nusikalstamumu. Tačiau Tuo pat metu keliame štai tokį klausimą, kaip kolega ponas Parniotika sakė, būtent štai tokie susitarimai, kaip susitarimas su Filip Moris. Matome, kad tos neteisėtos kontrabandos kiekiai auga ir mes reikalaujame, kad gamintojai užtikrintų jų cigarečių atsakomumą. Jie iš tikrųjų yra šiuo atveju tų procesų šalis. Aišku, kad e, m, kuo mažiau yra teisėtai parduodamų cigarečių, tuo mažiau yra sumokama mokesčių valstybei. Tai kaip jūs galite paaiškinti dabar čia, kas vyksta? Jūs tokioje sistemoje suteikėte galimybę Filip Moris pasakyti, kad, na, na, na, ne, ne, čia tos cigaretės yra ne mūsų gamintos, mes nemokėsime jokių pinigų, jokių mokesčių. Iš tikrųjų, mes jau balsavome dėl direktyvos, dėl tabako produktų. Dabar Kaip čia yra? Kas užsipuola tą direktyvą, dėl kurios balsavo Europos parlamentas? O Filip Moris būtent, o mes turime sutarimą su Filip Moris ir tą pat, tuo pat metu mes neturime visiškai nepriklausomas sistemos, kur užtikrintų tų cigarečių atsiekamumą. Ir dabar metu jie mūsų užsipuola, taigi aš noriu labai aiškių paaiškinimų, kaip čia dabar yra. Mm, ir dar vienas dalykas, Olafo, koks vaidmuo? Norėčiau žinoti, nes tarp mūsų kalbant, Olafas juk turėtų būtent ir tikrinti a, tokį susitarimą kaip šis su Philip Morris. Tai aš noriu paklausti, ką jie padarė? Ar jie išanalizavo a, situaciją? Kodėl yra kontrabandos apimtis išaugusios? Taip, mes pasisakome už šio protokolo ratifikavimą, bet reikia aiškiai pasakyti, o kodėl tada tie susitarimai sudaromi? A, atrodo, kad kažkur kažkas yra tarsi surišta su ta tabako pramonė. Gal reikia kažkaip kitaip viską įsivaizduoti, galbūt reikia visai kitokio konteksto, bet, na, yra štai toks susitarimas ir tikrai nėra nei karto panototas tas nepriklausomas cigarečių atsakamumo institutas. Tai, man atrodo, čia yra problemo, pro, problema su kontrolė. Štai užduodu tiesioginį klausimą Olafui. Merci. Signore Zoffoli. Ačiū, pane Džofari. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, reikia viską paskaičiuoti dar ir apie tai, kiek tai kainuoja vartotojams. Kalbam apie 10 milijardų eurų per metus. Per negu nesurinktų mokesčių. Tačiau pasakytume, kad viena iš dešimties sulkytų cigarečių pernai buvo nupirkta juodoje rinkoje, tad tikrai pritariu tiems, kurie sako, jog reikia tarptautinių sprendimų, kurie apimtų visą Europą ir kuris būtų galima imti šių problemų. Reikia tarptautinių sprendimų, reikia europinių sprendimų. Ir tarptautinių sprendimų reikia dėl to, kad e, tikrai keliauja tarp šalių, netgi tarp kontinentų. Todėl tikrai dabar pajudėjome gerą kryptimį. Reikia taip pat užtikrinti ir piliečių sveikatą. Ir žinoma, rūkimas gali sukelti mirtinų lygų. Ir kai kuris atvejais tai dar pavojingiau, jeigu rūkimas nestebimas yra. Reikia imtis priemonių, kurios stabdytų nelegalią prekybą cigaretėmis. Reikia didinti informatumą piliečių, vartotojų, tačiau greta to ir virš to reikia taip pat pritaikyti naujas technologijas, kurios padėtų mums pateikti naujų sprendimų, naujų būdų spręsti problemas. Ypač, kaip kalbam apie atsakamumą, tai yra esminės svarbos dalykas. Tai svarbu beje ir vairiams maisto produktams, siekiant užtikrinti maisto saugą. Tad būtų galima tai pritaikyti ir ne maisto produktams, čia turiu galvoje tabako gaminius. Tam, kad būtų galima užtikrinti kokybę ir kad būtų aiški kilmi. Pavyzdžiui, pas mus Italijoje mes esame didžiausi Italijoje, Europoje tabako gamintojai ir atsiekamumas yra mūsų esminis svarbos klausimas. Ypač jei nenorime dar didinti nedarbo, nes ten dirba daug tūkstančių žmonių. Ta tikrai labai džiugina, kad protokolė yra kalbama 8 straipsnį apie atsakamumą. Toliau klausimas dėl laikotarpį, dėl to, kada viskas bus įgyvendinta. Ką mano mūsų svečiai, ar galima greitai sukurti europinę atsakamumo sistemą, ar kol kas reikės tenkinti 28 skirmis sistemus? Ačiū. Dėkui, ponia Durnenu. Euh, merci, euh, merci, monsieur. Ačiū pirmininkė. Naturalu, kad siekiai sustiprinti kovą su e, tabako kontrabanda, galvojant apie visuomenę sveikatą, gali būti tik sveikinamas. Ir aš tikiuosi, kad e, bus įmanoma su komisaro pasiaiškinti atitinkamus punktus, ypač galvojant apie ES veikimo sutartį pasiūlymai dėl tarybos e, veiksmų atrodo viskas yra aišku. Policijos, teismų veiksmai, saugumo srities priemonės ES reikalauja, aišku, žengti toliau nei protokolė yra numatyta. Aš paminėčiau 67 straipsnio antrą dalį, kadangi trūksta vidausinų kontrolės, nėra ES, tai kaip jūs galite sustiprinti tabako prekių kontrolę ES, jeigu vidaus rinkoje nėra stiprina užtikrinama kontrolė pasitelkus valstybių narių kontrolės priemonės. Antras dalykas, matome Prancūziją ir Vokietiją situaciją, kokia yra, kad administracijos, kuri, pareigūnų, kurie yra skirti šiai kovai, skaičius vis mažinamas. Tai kaip galima efektyviai kovoti su to, ką jūs galvojate daryti, pavyzdžiui, komercijos rytyje. Starimas, pavyzdžiui, Mm, dėl priekybos, ką mes praeitą Strasbūro sesiją patvirtiname, man atrodo, kad e, bus lankščiau žiūrima į priekybą tokiamis prekėmis, per nelik švelnus tas požiūris. Be to reikia nepamiršti, pavyzdžiui, priekybos visų priemonių, e, kad yra mažinama kontrolė nukreipta prieš tranzito valstybės. E, neteisėta priekyba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 nėra pakankamai kontroliuojama. Ir pavyzdžiui, ar jūs negalvojate, kad internetiniai priekybai taip pat reikia pritaikyti tokią pačią sistemą, kaip ir ta, kuri numatyta protokole, nes internetinė priekyba yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė priekyba. Na ir galiausiai dėl teisinės bazės atitinkamos šiam protokolui, kad jis galėtų būti gyvenimas, ką jūs numatote daryti dėl tų sąlygų, pavyzdžiui, kaip bus apibrėžiami tie, kas yra logistikos vadovai ir taip toliau toliau, kad būtų galima, um, pavyzdžiui, protokolo 7 straipsnė numatytas nuostas patikrinti, nes tikrai bus labai sunku mažmeninėje priekyboje tą kontrolę užtikrinti. Tai galvojant apie uh, tą protokolą dėl kovos su tobako kontrabanda, aišku, jo patvirtinimas yra labai sveikintas, tačiau tuo kontrolė nesibaigia. Dėkui, ar norėtų kas dar pasakyti, ar turi klausimų? Jeigu ne, tai vėl steiksiu žodį komisijai, kad jį galėtų sureaguoti į klausimus ir pastabas, kuriuos išsakė komiteto nariai. Dėkui, tikiuosi, kad užsirašiau visus klausimus, pabandysiu atsakyti. Pirmasis buvo apie ratifikavimo procedūrą. Iš tiesų, Dėl teksto Seule Korejoje buvo sutarta 2012 metais, lapkričio mėnesį. Tuomet jį buvo galima pasirašyti iki 14 metų sausio mėnesio. ES pasirašė 2014 metų gruodžio mėnesį. Ir e, iki pasirašymai skirto laiko Protokolą pasirašo 54 susitarančios šalis, 9 yra jau ratifikavusios. E, protokolas įsigalios e, po to, kai jį bus ratifikavusios 40 valstybių ir bus praėję 90 dienų. Vienas iš dalykų protokole, kurį svarbu paminėti, ir aš e, girdėjau minint sustarimą su Philip Morris ir sekimo ir atsekamumo sistemą, e, reikalas tas, kad e, tai vienintelis sistema, kuri kol kas egzistuoja. Protokolas numato, kad atsekamumas ir e, sekimas e, bus pradėtas taikyti nuo protokolo ratifikavimo praėjus penkiems metams, tad net jeigu mes toj pat ratifikuotume, vis tiek dar turės praeiti penki metai, kol sekimas ir atsekamumas būtų pradėtas taikyti. Aš, aš sakiau, kad mintis yra visų pirma susekti nusikaltelius. Tuo tarpu, kai kalbama apie sustarimą su Philip Morris, tai nėra tarpusavio supratimo memorandumai, tai yra teisiškai saistantys susitarimai. Taigi jie privalo atsekti ir sekti savo produktus. Mes e, pastebėjome, kad labai smarkiai sumažėjo e, legalių produktų nuo to laiko, kada pradėjo veikti šie sustarimai, žinoma, jie negali e, užtikrinti, kad bus e, ir susekti nelegalių padirbtų produktų. Tačiau e, mes susidurime su vadinamosiamis e, pigiamis baltosiamis cigaretėmis, kabutėse, jos gaminamas viso, visame pasaulyje, labai daug jų yra gaminama, pavyzdžiui, Kinijoje ir problema ta, kad vienoje laisvosios prekybos zonoje e, bent 17 tabako fabrikų gamina tokias e, cigaretės ir eksportuoja didžiulius mastus cigarečių į Europos Sąjungą. E, kartais konteineriai, kurie atvyksta Europos Sąjungą ir turėtų juose būti kitos prekes iš tiesų yra pripildyti cigarečių. E, taigi, kalbant apie sekimo ir atsakymo sistemą, svarbu, kad jį iš tikrųjų veikti. Ne, dėl to, kad veiktų visi tos sistemos elementai. Žinoma, mums ratifikavus protokolą reikės užtikrinti taip pat ir tos sistemos nepriklausomumą. Mes tą žinome ir į tai atsižvelgiame. dėl, dėl tabako direktyvos, tai galbūt kolegos iš e, generalinio santė direktorato galės atsakyti. Dėkoju, Osnai. Malonu vėl sugrįžti į parlamentą ir ypač į Envy komitetą, kur mes e, gana ilgai diskutavome dėl tabako produktų direktyvos, prisimenu tuos laikus maloniai. E, mūsų generaliniam direktoratui regis buvo du klausimai užduoti. E, pirmasis e, dėl 15 straipsnio ir neteistas prekybos protokolo. Čia turėčiau dvi pasabas. Mūsų manimų 15 straipsnis ir neteistos prekybos protokolas tarpusėje absoliučiai dera pagal 15 straipsnį atsiranda atsekimo sistema e, gamybai ES ir pateikimui į rinką tą patį numato ir nelegalios prekybos protokolas. Kai kuriais atvejais jis gal užgrėbė truputį daugiau, bet e, pavyzdžiui e, yra tokie dalykai kaip tarptautinis bendradarbiavimas, kurių 15 straipsnėje nėra, bet apskritai jie gerai dera vienas su kitu. Tad jeigu 15 straipsnis, bus perke, 15 e, e, straipsnis yra perkeltas į valstybių narių nacionalinę teisę ir mes e, tokiu būdu tenkiname neteistos prekybos protokolo 8 straipsnio reikalavimus. Tai būtų svarbus žingsnis pirmin. Kita pastaba dėl sąsajų tarp 15 straipsnio ir neteisės prekybos protokolo. Tai uh, yra, kiek mes esame pasistumėję 15 straipsnį įgyvendindami. E, kaip jūs žinote, kad taryba ir Europos parlamentas e, yra apsisprendę, kad tokia atsakymo e, sistema turėtų pradėti galioti nuo 2019 metų. Mes esame atlikę studiją, kuri rodo, kad tokią sistemą įvesti yra įmanoma. E, Europos Sąjungoje, aišku, vyksta daug e, tarp valstybinės prekybos ir mums teks išspręsti šią problemą. Dėl e, galimybių studijos e, mes dabar e, bandome atlikti dar vieną studiją ir galvojame, kad e, iki 2017 metų e, valstybės narės ir pramonė mm, turės pakankamai laiko turės pakankamai e, laiko įgyvendinti sekimo ir atsekimo sistemą, kuri po to iki 19 metų gegužės mėnesių turės tapti privaloma sistema. Buvo taip pat ir klausimas dėl pardavimų internetu, ar tai nėra svarbus nelegalios prekybės, prekybos šaltinis. Akivaizdu, kad taip ir yra. Šiuo metu prekyba internete e, sudaro labai nedidelę dalį visų pardavimų Europos Sąjungoje, nes visas valstybės narės jau ėmėsi atitinkamų veiksmų prieš internetinę prekybą. Čia dvi pastabos vėlgi atsekimo sistema aprieps taip pat ir internetinė prekyba, taigi nebus įmanoma ir internetu prekiauti, neužtikrinant atsekamumo. Na ir kitas dalykas, tabako produktų direktyva numato galimybę valstybėms narėms arba drausti e, tarp valstybinę internetinę prekybą apskritai arba numatyti griežtos kontrolės režimą, kur tiekėjas e, privalės turėti registruotą buveinę paskirties valstybėje, kad galima būtų užtikrinti, kad parduodami produktai atitiktų tabako produktų direktyvos reikalavimus. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir eine solche Implementierungssession Tik žodį ponui Grotė dabar. Jis norėjo pasakyti. Dėkoju, pirmininkė, labai gerai, kad parlamente surengėme tokią diskusiją. Gerai, kad suradome laiko įtraukti šį klausimą jūsų darbo tvarkę. Aš manau, kad e, tai e, taip pat siejasi ir yra svarbu ir kai kalbame apie kitus dalykus, pavyzdžiui, kai kalbame apie vandens direktyvą, nes e, daug kas priklauso nuo to, kaip e, Europos teisės aktai yra perkeliami į nacionalinę teisę. Ką tik buvo paminėta, e, tabako produktų direktyva, atsimenant, kaip buvo derimasi dėl tos direktyvos, Reikia pripažinti, kad tai buvo sudėtingos dėrybos, ypatingai prisiminant e, visą lobistinę veiklą, e, kuri, kuri iš tikrųjų tol gražu nebuvo skaidriausia. Na ir e, dar vienas dalykas dėl prekybos internetu. Ir šiuo konkrečiu atveju aš galvoju apie kiščius, kurie yra naudojami e, kvepuojamiams garams, tabako garams e, gaminti elektroninėse cigaretėse. Kol kas atrodo, tai nėra reguliuojama. Ką darysime su elektroninėmis cigaretėmis? Kaip e, sugebėsime stebėti tuos produktus? Nes, aišku, daug iš skyščių, kurie naudojami e, elektroninėse cigaretėse, e, yra gaminami Kinijoje ne pagal tokiu pačiu, tokius pačius standartus e, kaip Europos Sąjungoje. Aš manau, kad ateitie iš tikrųjų reikia skirti mums laiko ir iškelti E, mūsų kolegoms mintį, kad e, tai yra mūsų parlamentarų darbas taip pat ir stebėti, kaip priimti įstatymai yra gyveninami. Labai svarbu stebėti, kas atsitinka, kai jie jau priimti. Aš matau, kad yra norinčių e, pasakyti antrą kartą, bet noriu pasakyti, kad uh, E, dabar jau tas laikas praėjo, ponė Rivazy vis tik suteiksiu žodį, bet vėl tada turėsime leisti komisijai atsakyti į pastabas, kurias išdėstėte dabar. Ačiū pirmininkė, aš uždaviau klausimą dėl Olafo vaidmens ir atsakymo neišgirdau. Ir toliau Kitas klausimas buvo, pavyzdžiui, dėl susitarimų sudarytų tarp komisijos ir Philip Morris. Apie 90 procentų yra valstybių e, narėms, kas nukeliauja, 0,7 Europos Sąjungos biudžetoje. Tai kaip tie pinigai yra panaudojami kovas neteisėta priekyba, nes, na, yra vis tik tai pinigų, pinigai, kurie dalinami tarp valstybių narių ir ES, ar galėtume mums čia daugiau skaidrumo gauti? Back to the uh, commission. Dėkui. Grįžtame vėl ne, prie komisijos prelegentų, prašau. Oh, no, no, no, um, okay, the, first of all... Na, uh, prieš atsakant į šį klausimą, dabar uh, dėl internetinės priekybos uh, papildysiu tai, ką sakė kolega Dominik. Aišku, internetiniai priekybai bus taikomos visos protokolo nuostatos ir um, Užsimti tokia prekyba nebus lengva, reikia žinoti savo pirkėją ir reiks užtikrinti tų produktų atsakamumą. Taigi turime rimtų įrankių tai užtikrinti. E, dėl Olafo vaidmens e, Georg Röbling e, galės plačiau pasakyti, Dabar e, dėl pinigų, kurie atitinka ES e, biudžetui. Tie pinigai eina tiesiai į e, biudžetą, aš nesu iš biudžeto generalinio direktorato ir tikslinis paskirstimas nėra leidžiamas. Keletų atvejų mes prašėme, daugeliu atveju prašėme, kad valstybės narės galėtų panaudoti tuos pinigus kovodami su nelegale prekyba ir galų gale vis tiek jie patenka į finansų ministeriją, kuri, kuri nusprendžia, ką nori su jais daryti ir neišvengiamai tie pinigai atsiduria biudžete. Aš žinau, kad Austrija e, yra kai kuriuos e, pinigus panaudojusi iš e, produktų konfiskavimo tam, kad galėtų nusipirkti reikalingą įrangą ir taip toliau. Bet šiaip nėra įmanoma imti ir panaudoti tuos pinigus taip, kaip jums norisi. Dėkui, aš tik tai noriu e, taip pat sureaguoti į užduotus klausimus. Aš esu Georg Röbling, vadovauju OLAF skyriui, kuris užsieima tabaku, muitų ir kova su sukčiavimu. Mums e, reikia, e, kovojant su šiuo reiškiniu, e, prisiminti visas tokios kovos iniciatyvas. 2013 metais komisija parengė visapimančią strategiją, kuri leistų prisikasti prie šio reiškinio šaknų. Ir, ir šiuo metu, bendradaudami su valstybėmis narėmis, tokią strategiją bandome įgyvendinti. Pabandysiu paminėti keletą svarbiausių elementų ir komunikate, ir strategijoje. Akivaizdu, kad protokolo ratifikavimas yra vienas svarbiausių mūsų darbo tvarkės punktų, tai pirmas prioritetas kovojant e, su nelegalia priekybė. Žinoma, dirbame kartu su kolegomis iš generalinio Sante direktorato. Jie atsako už tabako produktų e, direktyvos įgyvenimą, kaip jūs žinote. Bet mes taip pat e, suprantame, kad įgyvendinimą reikia labai atidžiai stebėti konfiskuoti konfiskavimų skaičius valstybėse narėse sumažėjo. Skaičiai maždaug būtų tokie. Konfiskuojančios institucijos pranešė komisijai 16 milijonų 2006, dabar skaičius sumažėjo iki 13 milijonų 2007. Apskritai e, sumažėjimas yra apie 60 procentų. Taip pat sukūrėme naują laboratoriją cigarečių testavimui. E, įvykdėme e, daug bendro operacijų su muitinės institucijomis valstybėse narėse. Visiškai neseniai tokią operaciją įvykdėme Balt Baltijos regione, tai 16 milijonų cigarečių buvo e, konfiskuota ir mes labai džiaugiamės matydami, kad plenarinėje sesijoje parlamentas e, pritarė e, reglamento 51597 pakeitimui, e, kuris e, leidžia keistis mūtinės informaciją tarp valstybių narių, tai suteikia mums naujus įrankius kovojant su nelegalia tabako priekyba. Kalbant apie Philip Morris, e, buvo klausima, kas bus toliau. Kaip teisingai paminėta, šis susitarimas dabartinė forma baigsis kitų metų Liepos mėnesį ir reikia pasvalstyti, ką norime daryti toliau. Mes dabar kreipiamės į valstybės narės, prašydami pasidalinti savo patirtimi įgyvendant šį susitarimą e, ir ta informacija, kurią dabar gauname, yra įtraukiama į mūsų bendrąjį įvertinimą, jį rengiame ir paskelbsime jį, kai tik tai pabaigsime. Ir e, turiu e, aiškiai pasakyti, kad komisija dar neapsisprendė, ar sieks e, susitarimo pratesimo, tai yra studijuojama, kol kas dėl to nėra derimasi. Ir e, kaip jau čia anksčiau buvo pasakyta, dabartinė padėtis yra kitokia negu 10-12 metų prieš. E, dabar turime ir tabako produktų direktyvą, ir taip toliau, taigi visą tai reikia atsižvelgti, atlikti įvertinimą, na ir kai tai bus padaryta komisija, kai turės rezultatus, iš karto informuos parlamentą. Dėkui. Thank you. Yeah, DJ Santai would like to. Labai ačiū. DJ, uh, e, Satadės esate testi? Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Panas Grotė kėlė klausimą dėl 20 straipsnių, dėl, elektron... dėl elektroninių cigarečių. E, galiu žinoma, aš atsakyti šį klausimą. 120 buvo paimtas parlamento, kaip tik parlamentas norėjo šios gaminius reguliuoti, tai yra tikri vartojimo gaminiai. Ir tuo metu jūs mus įtikinate, kad reikia vadovautis trimis principais. Pirmiausia, kad tie gaminiai, kurie bus pasikti rinką, turėtų būti kokybiški ir atitikti saugos standartus. Antras principas – kad jie neturėtų būti patrauklus jaunimui, ne, jie turėtų būti skirti rūkantiesiems, kurie nori mesti rūkyti, o ne, nebūtų siekiama, kad žmonės pradėtų nuo elektroninių cigarečių ir po to pripras prie nikotino ir imtų rūkyti kitus gaminius. Ir toliau, trečias dalykas, kad reikia surinkti daugiau informacijos apie šios naujus gaminius, nes nauji tyrimai vis daromi, taip pat nauji gaminiai vis kuriami, todėl reikia nuolat stebėti situaciją ir šią rinką. Ir norėčiau pasakyti, kad labai džiugu, jog visas betarės gerai bedarbiauja, dirba perkelimo srityje direktyvos labai gerai ir visi bando tinkamai gyventi 20 straipsnį. Pavyzdžiui, yra įvairių taisyklių dėl tarptautinės prekybos tabaku ir svarstama, ką uždrausti, o ką reguliuoti. Ir kai kuriuose srityse valstybės narės eina toliau, nes, tarkime, yra tam tikros ribos, gali padaryti Europos Sąjungos e, teisės kuriejai, nes, tarkime, nepilnamečių klausimas yra valstybių narių kompetencijų e, sritis ir dėl to jos dabar imasi to klausimo, kaip kovoti su nepilnamečių rūkimu, taip pat kaip kurti zoną be, be rūkalų ir be, be tabako garų. Ir taip pat jas reglamentuoja valstybės narės ir be nikotino e, tabako gaminius. Mes toliau stebime visus, e, visas grėsmės, kurios kyla sveikatai ir galima naudą. Ir mes kalbame taip pat ir apie šių elektroninių cigarečių papildymo mechanizmus, apie kaip jis gali būti išpiltas iš naujo. Taip pat prašome vis daugiau informacijos iš importuotojų ir gamintojų. Tad manau, kad tikrai judame gerą kryptimį. Ir iš mes kalbant apie įvertinimą, tikrai situacija yra nebloga. Jeigu norėsite dar paklausti apie šio klausimu, tai mes žinom, galėsite patikti informaciją ir vėliau. Arba galite apsilankyti mūsų svetainėje, mes ten esame paskelbę informaciją apie visus gyvenimo planus iki 16 metų gegužės. Ir taip pat džiugu tai, kad tarkime ženklinimo nuostatos bus priimtas dar net ir anksčiau, kad pramonės žaidėjai galėtų iki gegužės mėnesio prisitaikyti prie naujų pakavimo taisyklių. Manoma, kad per tenas porą savaičių tai jau bus padaryta. Kad e, verslas turės kokius septynis maždaug mėnesius tam prie to pristaikyti. Labai ačiū. Ačiū. Dėkui ponui Romanui. Ar norite pridurti, ką nors ne? Tuomet dėkoju Olaf ir Santė atstovams. Dėkoju Somas už tai, kad pasidalino nuomonėmis ir pasidalino faktais. Dėl šio protokolo skirtos kovos nelegalia prekyba tabako gaminiais, žinoma, viskas labai svarbios ir tikrai nepasims kartas, kada apie tai kalbame, kada pasims kartas, kada apie tai diskutuojame. Tiek šiame komitete apie tai kalbama, tiek kitose komitetuose. Tikrai nuolat dirbama šio klausimo yra. Tad ačiū labai už dalyvavimą posėdėje. Eisime toliau prie kito punkto. Ir ponai Lavija, ponas Lavija pirmininkau šiai daliai. C'est tout. C'est tout. Tutto come Okay, we can uh, continue. Galime tęsti, prieptis kitų klausimų. E PRS tyrimų tarnybos pristatymas apie tai, kiek kainuoja tai, kad nėra ES teisės aktų skirtų vandeniu ir iš karto stiksiu žodį ponui Joe Dunn kuris yra EPRS laikinasis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Džiauda. Davoju poveikio įvertinimui mm, EPRS generalinėme direktorate. Iš tikrųjų, pirmą kartą kreipiuosi į ENVI komitetą ir todėl noriu labai Jums padėkoti už e, galimybę mm, savo darbą pristatyti Renvi ir kitose komitetuose. Taigi, Mes padedame užtikrinti priežiūrą, kontrolę, padedame komitetams atlikti šį darbą tiek ekskantė, tiek ekspost, taip pat padedame ir planuojant darbus. Mes pasitelkėme kiekybinį vertinimų ir turime didžiulį tyrimą dabar, kuris atliekamas dėl to, kiek kainuoja Europos nuostatų netaikymas, Europos Europos e, derimo nebuvimas atitinkamosios rytise ir parlamentas pasitelkęs mūsų darbą gali lengviau pateisinti savo pozicijas. Mes dabar skaičiuojame bent 1,3 trilijonų eurų būtų galima mm, generuoti, jei būtų imtasi veiksmų europinių lygmenių įvairiose sritise. Mokslo tyrimuose, studijose, kurias mes atliekame, yra nustatoma tokia didžiulė nauda, kurią galėtumėm gauti. Šiandienos darbas, kurį mes atlikome aplinkos komis, tai buvo tas prašymas patikti dar praeitoje kadencijoje. Tai yra šiek tiek ekspos analizės ir šiek tiek mm, planavimo į ateitį, darbų planavimo numatymo į ateitį ir uh, Richard Seber tuomet buvo pranešėjas ir komitetas kreipėsi į mus praeitoje kadencijoje, paprašė konkrečiai pranešėjas, kad mes pasigilintumėm į, į teisės aktų gyvenimo klausimus. Taigi, akivaizdu, Mūsų misija buvo įvertinti poveikį, įvertinti naudą ir e, išlaidas, pasirem tokiu požiūriu, tad mes skaičiavome, kiek kainuotų administracinė visa našta, gyvenimas visas ir kiek būtų kasmet gaunama naudos iš to, kad e, veiksmai būtų gyvenami Europinių lygmenių ir mes skaičiavome maždaug būtų 2,8 milijardo būtų gaunama. E, ir mes paskui štai mm, pasakysiu, kad eksper... paprašysiu, kad leistumėt ekspertams pristatyti mūsų išvadas. E, mes turime parengę ir keturių minučių tokį įžanginį filmą, kuris pateiktų santrauką e, mūsų darbo. Mes tikėjomės, kad dėl turiu pasakyti, tik tai yra tam tikrų techninių problemų, tačiau mes tikėjomės, kad bus galima subtitrus anglų kalbą pateikti, o a, turime ir ekspertą Robert Steven, mes galėsime vėliau anglų, vokiečių ir prancūzų variantus pateikti jums. Tatui. Pirmininkas, manau, mes galėtumėm dabar paleisti vaizdo medžiagą, o paskui galėsime suteikti žodį autoriams. But also for agriculture, commercial fishing, energy production, manufacturing, transport and tourism.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 This way, the EU would save billions of cubic meters of water and save approximately 25.8 billion euros annually. Thank you for video and now. Ačiū už vaizdo medžiagą, o dabar suteiksiu žodį um, šios prezentacijos autoriams, ponui Štefanui Šauer ir ponui Robai Viljams. Prašom. Thank you very much. Ačiū Aš esu Rob Williams. Turime trumpą prezentaciją, kur pristatome, kol, kokį tyrimą mūsų buvo paprašyta atlikti ir mes trumpai taip pat apibendriname, kokie buvo pagrindiniai klausimai, kas buvo analizuojama. Šiek tiek išplėsiu tą medžiagą, kuri parodyta buvo vaizdinėje medžiagoje ir paskui Stefanas pristatys jums pačias įdomiausias mūsų išvadas. Tad dabar pažiūrėjusi tai, ko mūsų buvo paprašyta, kaip Džiau sakė, tai buvo tiek žvilgsnis e, į praeitį, tiek žvilgsnis į ateitį. Ta žvilgsnis į praeitį buvo, reiškia, kad mes apžvelgėme, kiek vandens teisės aktai yra efektyvus ir gerai gyveninami, o žvilgsnis į priekį reiškia, kad mes paskaičiavome, kiek reikėtų išlaidų ir kiek duotų naudos mm, spragų įgyvendinime ištaisimas Tiesiog mes gal daugiau patirtį e, vertinant skiriame dėmesio, tai nes buvo labai daug duomenų, labai intensyvus buvo darbas su tais duomenimis. Trumpai noriu paaiškinti, kaip mes viską padarėme. Iš esmės apžvelgėme literatūrą, buvo daug Europos komisijos literatūros ir poveikio vertinimai analizės, e, politikos įvairūs e, e, įvertinimai, taip pat ir valstybės narės žiūrėjo, kaip jos ką įgyvendino, kas pačios padarė. Taip pat pažiūrėjome ir į NVO įvairią literatūrą, kitų šaltinių literatūrą, tą, ką galėjome surasti. Taigi dabar žiūrint apie gyvenimą iki, iki mūsų tyrimo datos. Mes žiūrėjome į vandens ciklo įvairias dalis. Mes norėjome pažiūrėti, kiek, pavyzdžiui, teisės aktai apima kiekvieną vandens ciklo dalį, kiekvieną elementą ar visi, ar visi elementai, kuriems reikalingas dėmesys, to dėmesio ir sulaukė. Uh, Mes žiūrėjome taip pat ir įvairias direktyvas, žiūrėjome, ko jomis buvo siekiama ir ko pasiekta, pasirėmėme Europos komisijos e, įvertinimais atliktais iki šios dienos, kas yra padaryta gyvendant. Mes savo požiūrį rėmėme to, kad įvertiname, kiek yra įgyvendinama. 2012 metų komisijos dokumentą paėmėme, kuris e, vadinamas e, metmenimis 2012 metais komisija pati galvojo, kad e, išmintinga būtų peržiūrėti šių teisės aktų gyvenimą ir pažiūrėti, e, kaip galbūt reikėtų kažką keisti, kad būtų galima pasiekti vandens ryties užbrėžtų tikslų. Kaip aš jau sakiau, tai buvo tam tikrų sričių, kur pažanga nebuvo mm, pasiekta tokia, kokios buvo tikėtasi. Taigi buvo trys tokios apibrieštos aiškios rytis, e, kur patyri, pas, panalizavome mm, konkrečius atvejus, e, ieškodami gyvenimo spragų ir galimų problemų, siekdami tai identifikuoti. Ir štai norėčiau labai taip paprastai apibendrinti pagrindinius tokius klausimus, kurie buvo aptarti. Vandens pagrindų direktyva buvo įgyven... patvirtinta ir gyveninta ir iš esmės pakeitė vandens ryties teisės aktus, um, priimtus iki to laiko. Iš esmės galvojant apie visą žmogaus sąveiką su vandeniu visame vandens stikle, uh, Reikia pasakyti, aišku, kad buvo ir upių baseinų paremtas požiūris, nes, požiūris, nes aišku, labai svarbu yra įvertinti visą upės baseiną kaip visumą, kaip visą teritoriją, per kurią teko upė iki pat įtekėdama į jūrą ir toliau. Uh, Mm, aišku, kas dar yra svarbu, buvo pažiūrėta į vandens būklę, toks buvo požiūris pritaikytas, kaip ir vaizdo medžiagoje buvo parodyta, mm, galvojant apie vandens kokybę 2020 metų. Ir būtent kaip tas vandens būklės požiūris veikia, tai buvo pagrindiniai tokie elementai aptarti. Uh, Mm, kokybės e, elementai visų pirma, tai yra, pavyzdžiui, poreikis nusityti, kiek yra taršalų, įvairių mm, cheminių medžiagų, e, pramoninių taršalų, bet taip pat, pavyzdžiui, šilumo, šiluminė tarša iš elektrinių ir panašiai. Taip pat buvo ir kiekybinė dalis, tai yra kiek vandens ten teka e, minimumas, maksimumas, kiek yra vandens, kuris yra tinkamas, kaip geriamas vanduo ir taip toliau. Trečias elementas buvo, mes šį pavadinome erdvė, erdvinių elementų. Iš esmės buvo galvojama apie užliejamas blok teritorijas, teritorijas, kuriam poveikį padarė, pavyzdžiui, užtvankos ir panašiai. Štai čia matome tokį paveikslėlį, kuris iliustruoja tai, kaip mes įvairias direktyvas apžvelgėme, mm, ką panalizavome. Taigi pažiūrėkime apačioje dešinėje yra trys, kaip matote, trys erdvės - kiekybė, kokybė ir erdvė tie būklės aspektai yra taip sudalinti. Tai jeigu pažiūrėtumėt tą kokybės dalį, matytumėt, kad čia yra daugiausia direktyvų, kurios aktualios kokybei. Vandens pagrindų direktyva apima iš esmės visus tris aspektus. Tai Tikiuosi, kad trumpai jums pristačiau, kokie klausimai buvo analizuojami. O dabar sutiks, perduosiu žodį Stefanui, kad jis pristatytų įdomesnės iš mūsų padarytų išvadų. Ačiū Robai, kad pristatei kontekstą ir dabar galėsiu Jums pristatyti mūsų išvadas. Iš tikrųjų, vandens ir ties teisės aktai ES yra primami jau ilgą laiką, per pasirosius 40 metų yra sukurta tikrai, tik, sukurta tikrai labai plati vandens ir ties teisinė bazė, įvairia, apriepti įvairūs aspektai išsamus labai teisės aktai ir, ir visą tai apjungta į vandens pagrindų direktyvą. Aišku, kad labai svarbus yra tikslai, tai yra žmogaus sveikata, ekosistemo apsauga, tai yra pagrindiniai tie svarbiausi tikslai, kad būtų visapusiškas planavimas, kad būtų motivacija atitinkama tiek ES, tiek nacionalių lygmenių, kad atitinkami subjektai prisidėtų savo veiksmais. Pažanga yra aiškiai matoma, iš pradžių buvo sparti, buvo maž, mažėjo taršos lygis 90-mečiuose ypatingai, bet po to pažanga jau buvo nedidelė, ką mes matome galvojant apie vandens pagrindų direktyvą, jos įgyvendinimo įvertinimus ir būklės nustatymą. Vandens pagrindų direktyvos tikslai pakeitė mūsų supratimą, kaip um, um, vandens ekosistemos egzistuoja ir naujo kompleksiškumo ir sudėtingumo įnešė. Mes praeitie situaciją Mm, gerinome, dabar matome, kad dar reikia daug daugiau nuveikti. 30 procentų es vandenų um, pasiekia tą tikslą, kad jų būklė būtų gera, e, iš cheminės pusės, kiekybinės, e, kiekio pusės ir, ir, ir erdvinės pusės, galvojant ir apie fauną ir florą, kas būtų tai artima natūraliai būkliai. Ir kuo toliau mes stebime situaciją, tuo daugiau mes vandens aplinkoje randame cheminių medžiagų, tokie kokteiliai, kuriuos labai sunku įvertinti, kokia yra jų keliama rizika ir koks yra jų, kokia yra jų sąveika su ekosistema. Aišku, Kartais e, vandens lygis krenta, dėl, o ne, nėra stabilizuojamas, yra sukurtas nestabilus upių tiekėjimo e, pagrindas dėl įvairių e, veiklos rūšių įtakos. Ir aišku, reikia galvoti apie visų vandens ekosistemų būklę ES valstybėse narėse. Jei buvo imtasi priemonių sprendžiant problemas, bet panašu, kad kol kas tos priemonės ne visuomet daro tarpusavę, ne visuomet jos yra pasirinktos geriausios išlaidų ir naudos prasme. Mm, na, kartais, žinoma, skirtingos gal suinteresuotos pusės tą patį reikalą vertina skirtingai, vieni mato stiklinę pusiau tuščią, kiti pusiau pilną ir mm, būtent metmenyse komisija pristatė labai tvirtą, išsamų visų iššūkių įvertinimą nes neradome jokių to spragų tame įvertinime. Dabar pažiūrėkime atitinkamus elementus, ką robas aptarė, vandens kokybė, kiekybė ir erdviniai aspektai, galvojant apie politikos formavimą ir gyvenimą, kaip tie aspektai yra vertinami. Pradėsime nuo vandens kokybės taip yra sėkminga politika apibriešta teoriškai, tai kurie apjungia požiūrį, kaip sukurti aplinkosauginius kokybės standartus ir išlakų kontrolę, kurią vykdytų ES ar nacionalinis lygmuo. Tačiau mes žinome, kad um, tos priemonės nėra tolygiai naudojamos Gal yra apie, penk, yra apie 15 aplinkos kokybės standartų nustatytų pagrindų direktyvoje, bet aišku, kad mm, jeigu turime manyje vandens pagrindų direktyvos gyvenimas lygmenių arba, pavyzdžiui, nitratų direktyvos gyvenimą, nuotekų um, direktyvos gyvenimą, išlakų direktyvos gyvenimą, jų tas gyvenimas yra nepakankamas, kad tarša būtų sumažinta iki tiek, kad jie atitiktų ekosistemų keliamus reikalavimus. Be to reikia nepamiršti ir naujai atsirandančių taršos pavyzdžiui, e, elementų kaip mikroplastikas, farmacinės įvairios medžiagos, endokrininę sistemą trikdančios medžiagos ir taip toliau. E, komisijos metmenyse buvo suteltas dėmesys į tai, kad stinga informacijos ir uh, Mes galvojame, kad iš tikrųjų e, dėl ES lygmens įgyvenimo spragų užpildymo e, reikia turėti galvoje išlakas ir kokybės standartus per, per nelik mažai dar čia padaryta. Dabar dėl mm, e, kiekio aspekto tikrai visose baseinuose yra problemos, yra nustatytos, aišku, įvairios procedūros dėl pratekamumo, dėl uh, atitinkamų kanalų ir, tai, ir, ir taip toliau, bet aišku, dar tai yra tik tai nuostatos, gyvendinimas dar laukia ilgas ir sudėtingas įvairiose Europo dalyse. Galbūt iš tikrųjų, galvojant apie vandens suvartojimo mažinimą, paskatų yra vis tik tai dar per mažai. Uh, Mm, reikia galvoti apie tai, kaip tai susijęti su Europos e, išteklių varto, e, tvaraus vartojimo strategija, kad būtų galima numatyti įvairias e, priemonės, kurios paaiškintų tikslus. Bet ministė labai akcentuojamas nes kokybės aspektas. Mm, bet taip pat pabrėžima tai, kad įgyvenimo gairių efektyvumas kol kas nėra užtikrintas. Yra daug įvairių gairių, kaip įgyveninti direktyvą. Uh, bet jos yra savanoriškos, taigi sunku yra pasakyti, kiek jomis naudojamasi ir kiek jos skatina pažangiosios praktikos plitimą. Dabar erdvinis tas elementas irgi vandens pagrindų direktyvos naujas toks aspektas. Mm, galvojant apie kvatinės ekosistemas, jų erdvinis tas elementas, aišku, palyginti su vandens pagrindų direktyva, tai ten yra tik tai tokios bendrosios privalomas taisyklės, paskui yra aišku jau kainodaros įvairūs mechanizmai, kurie gali būti panaudoti, kad pavyzdžiui um, tie, kas naudojasi tokiamis paslaugomis, kaip pavyzdžiui užtvankos ar uh, šliuzai iš tikrųjų mokėtų už tai, ne visuomet egzistuoja tokie mechanizmai. Mes galvojame, kaip geriau integruoti politiką ir e, derinti ją su išteklių naudo, efektyvaus naudojimo nuostatomis, kad bū, strategija, kad būtų galima mobilizuoti finansavimą, kaip kad mes matėme, pavyzdžiui, užliejamų pievų atkūrimo srityje. E, šiek, erdvinis elementas sutelkia dėmesį į žalę infrastruktūrą mažiau gal dėmesio susilaukiačiais, galvojant apie investicijų iššūkius, infrastruktūros investicijos aktualiausios ir čia, aišku, reikėtų paminėti potvinių direktyvą, kuri dar kol kas yra tik tai pirminėse gyvenimo etapuose ir reikia nepamiršti taip pat ir žalinimo visos strategijos. Na ir galiausiai išvados dėl įgyvendinimo. Bendros tokios panašu, kad įgyvenimas yra lėtas ir nepilnas. Kalbant apie priemonių efektyvumą pagal įdėtas sąnaudas, ne visuomet yra aiškus tas efektyvumo rezultat, nauda ta mm, stengiamasi pritraukti finansavimą dideliu mastu, didelio masto e, atkūrimo infrastruktūros projektams, nes tai yra būtina tarp e, upių baseinų valdymo planų ir kitos politikos, ypač pavyzdžiui žemės ūkio ar potvinių valdymo planų trūksta e, jungčių ryšio, taip pat galvojant apie tai, kokie yra teisės aktai dėl išlakų, taršalų kontrolės ES, irgi jų trūksta jungčių su tais teisės aktais. Toliau, galvojant apie ateities perspektyvas, judant į priekį, mes pažiūrėjome į tokias temas, kurios buvo apibrieštos mūsų reikalavimuose, nuotiekų panaudojimas, ekonominiai instrumentai, farmacijos atliekos, mes vertiname tokias sritis, kur mes galvome, kad um, yra galimybių imtis veiksmų europinių lygmenių ateityje ir tai duotų daug naudos įvertinus galimas sąnaudas. Sumažinant vandens energetikos e, suvartojimą, naudojant e, naujoviško dizaino įrangą, ar tai būtų e, čiaupai ar dušo galvutės ir taip toliau. Toliau galima būtų stengtis e, toliau tobulinti politiką ir priemonių e, planus e, geriau koordinuojant užliejamų teritorijų atstatymą ir keliant e, erdvinius e, vandens e, tikslus, geresnis valdymas čia yra reikalinga, reikalingas tuose atstatymo projektuose, daug iš jų nepasiseka dėl to, kad priešinasi gyventojai ar e, konkrečios interesų grupės, e, tam reikia geros valdysenos, kad tokių nesėkmių būtų mažiau. Toliau e, užtikrinti tinkamą finansavimą e, vandens išteklių restauravimui. Čia e, galima būtų panaudoti struktūrinius ir kitokius fondus. Toliau reikėtų e, stiprinti emisijų kontrolę, e, kovojant su teršalais, tame tarpe su mikroteršalais, tokiais kaip vaistų e, liekanos. Ir savami sprantama, ES ir nacionalinių lygmenių reikia tobulinti politikos integravimą, kad galima būtų užtikrinti geresnį įgyvendinimą Kokių sąnaudų pareikalautų tokios priemonės? Mes jau sakėme, kad rėmėmis e, turim tik tai turimą informaciją. Mes šiandien atlikome, e, kaip reglamentavimas e, daro poveikį yra sunku kai kuriuos dalykus net ir įvertinti arba net ir nederėtų jų vertinti, kalbant apie sąnaudas, e, kai kurios informacijos iš vis neįmanoma gauti. Taigi, e, lengviausia e, vertinti sąnaudų ir naudos santyki. Visų pirma, galima pažiūrėti, kaip galima būtų sutaupyti maždaug 2,5 milijono eurų per metus e, ir leisti e, gyventojams sumažinti sąskaitas už vandenį, panaudojant e, naujausio tipo technologijas ir geresnę vandens apskaitą. Kitas rytis, kur galima būtų panaudoti geriau e, potvinių zonų vandens restauravimo e, potencialą. E, galima būtų atstatyti maždaug 2 procentus Europos paviršiaus ploto. Tai taip pat prisidėtų prie E, užliejamų e, teritorijų sumažinimo ir e, dėl to kylančios žalos sumažinimo, tai prisidėtų taip pat prie mm, turistinio tokių teritorijų potencialo stiprinimo ir kiekvienais metais iki 30 metų būtų galima sutaupyti e, maždaug 3,49 milijardo eurų. 362 milijardai eurų tada e, galima būtų panaudoti e, įsigijant žemę, tam, kad galima būtų įsigyti žemę ir užtikrinti dambų statybą. Toliau e, dėl e, mm, vandens kainos e, ir vandens vartojimo mažinimo pastangų. Žinoma, sumažintas vartojimas trumpalaikiai perspektyvai reiškia didesnės kainas, nes infrastruktūra jau bus sukurta. Trumpalaikiai perspektyvai tai nesikeičia ir tai būtų fiksuotas kainos elementas. Taigi, E, reikia atsiminti, kad vandens infrastruktūra jau egzistuoja. E, galvojant apie tai, kada jau galima būtų siekti sutaupimo, tai e, mes tai siejame taip pat e, su problema, kad e, egzistuoja ir vandens įrangos senėjimo, infrastruktūros senėjimo problema e, užlėjamų teritorijų, e, restauravimo e, problemos. Čia mes e, rėmėmės e, Dunojaus atveju ir matome, kad tokiai restauracijai galima būtų panaudoti e, E, iš viso 8,8 milijonus hektarų. Kaip sakiau, tai sudarytų 2 procentus viso paviršiaus ploto Europoje. Toliau e, mes raginame geriau kontroliuoti teršalus, tame tarpe ir e, mikroteršalus, farmacijos pramonės atliekų mažinimas galėtų iš viso leisti kiekvienais metais sutaupyti apie 9 milijardus eurų. Investicijų sąnaudas siekiant tokias kontrolės priemonės įgyvendinti yra sunkiai apskaičiuojamos Ir e, to padaryti taip pat neįmanoma ir dėl to, kad informacijos pramonė nepateikia duomenų, kurie būtų reikalingi. E, dabar e, pabaigai mes čia bandėme kaip ir komisijos plane pakalbėti apie esančius iššūkius, bet šiek tiek skirtingai žvelgiame į galimybę veikti kontroliuojant e, taršą. E, taip pat e, manome, kad daugiau galima būtų staupyti vandens, geriau įgyvendinant minimalius vandens kokybės standartų reikalavimus ir taip pat, taip pat panaudoti uh, E, potvinių teritorijų restauravimo potencialą. E, mūsų studijoje e, yra nemažai priedų, įvairiausių faktinių lentelių ir galimybių toliau taikyti inovacijas, rekomenduojame jums susipažinti su tą medžiagą. Dėkuoju už pristatymą. Varponas Grotė. Dėkui. E, vandens pagrindų direktyva buvo priimta dar 2000 metais. E, man ji labai patinka. Pagrindinis tikslas gerinti vandens e, kokybę, bet mes vis dar neįgyvendinome tų tikslų, kuriuos kėlėme 2000 metais. Ir kai kalbame apie perkelimą tos direktyvos į valstybių narių nacionalinę teisę, noriu padėkoti Jums už tai, ką Jūs pasakėte. E, komisija iš tiesų e, prisideda prie šio darbo Mes žinome, kad kai kuriams valstybėms narėms teko, reaguojant į ketinimus pradėti pažeidimų procedūrą, teko imtis e, skubių priemonių. E, kai kuriais atvejais e, nebuvo lengva jas įgyvendinti, nes buvo besipriešinančių vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimui. Teko kartais e, prašytis ir policijos apsaugos. Taigi, e, eina kalba ne vien tik tai apie e, vandenį reglamentuojančius teisės aktus. Reikia prisiminti, sakysime, paukščių, buveinių direktyvas nes e, kartais savivaldybėms yra labai sunku ką nors planuoti savo teritorijose apskritai, kadangi reikia atsižvelgti į visas tas priemonės, e, nes reikia įgyvendinti ir e, vandens pagrindų direktyvą ir Natura 2000 nuostatas. Tad toks yra bendras kontekstas, bet aš noriu padėkoti už. Uh, tai, kad komisija labai jautriai e, dirba padėdama įgyvendinant šias strategijas, elgesi išmintingai, e, stengiasi bendrauti su įvairiomis interesų grupėmis, su ūkininkas ir taip toliau. Taigi e, pažanga egzistuoja, pati padėtis yra labai įdomi. Uh E, ir matome, kad e, vis, vis mažiau yra atvejų, kada mm, vietos tarybų narius reikia ginti policijai vien dėl to, kad e, bandoma įgyvendinti vandens pagrindų direktyvą. Dar ponė Haukin. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti puikos pranešimo autoriams. Ir e, savo kolegai Matijas norėčiau štai ką pasakyti, e, kai turime gerus įstatymus, e, tai iš tikrųjų turime klausti komisijos, kaip, mums, kaip reikėtų padaryti, kad jie būtų veiksmingi. Ir čia mums reikia atsakymų iš komisijos pusės, nes komisija atsako už stebėsena, kaip ES teisės aktai įgyvendinami. Tai žinoma, įgyvendina valstybės narės, bet jeigu jos to nedaro, tai čia ir yra pranešimas svarbi mintis, kad jie to nedaro. Aš jau trečią kadenciją dirbu parlamente, esame apie tai daug diskutavę. E, Tai jau buvo minėta, Danijos deklaracija, kiti raginimai, kad reikia tų žalingų medžiagų atsisakyti per 25 metus e, vandens e, pagrindų direktyvoje reikalavimas buvo šiek tiek kuklesnis e, pasiekti e, gerą e, ekologinę kokybę. E, ir, ir komisijos narys Patočnikas ir prieš jį dirbę komisijos nariai sakė, kad tai nėra įgyvendinama. Ir tą girdėjome keletą kartų ir šis pranešimas čia apie tai kalba, kalba apie cheminės medžiagas. E, ir mes matome, pavyzdžiui, kad e, mūsų aplinkos ministerija tiesiog prarijo žemės ūkio ministeriją. Ir e, ten nieko nebeveikiama, o komisija nieko nedaro tai matydama. Ir e, būtent todėl aš labai ir norėčiau išgirsti iš komisijos. Čia turime visiems labai gerų rekomendacijų. Neskaitysiu jų, jūs aišku jas puikiai <laughs> žinote. E, Visos problemos čia paminėtos. Aš e, žinau, kad ne visada komisija iš tikrųjų nuoširdžiai siekia įgyvendinti E, teisės aktus tinkamai, bet esu įstikinusi, kad naujoji komisija tikrai sąžiningai nori įgyvendinti tai, kas čia yra rekomenduojama. Rezulta, rezultatai yra surašyti ir labai geros rekomendacijos, tad būtų labai įdomu išgirsti, kokios yra komisijos intencijos. E, man atrodo, kad buvo numatyta, kad 15 metų spalio mėnesį viskas jau turėjo būti gyventa, tai e, laiko <laughs> liko iš tikrųjų labai nedaug, na, nedaug liko, e, reiktų tada baisiai skubėti, na, bet aš duodu jums metus. Tegul uh, Ir aš e, e, manau, kad ir e, mano kolega labai norėtų išgirsti komisijos atsakymą ir tada, jeigu viskas būtų tvarkoj, ir jis užsitikrintų savo perrinkimą. Dar ponė Miller. Ačiū, ponė pirmininkė. Na ir aš noriu padėkoti už tos studijos pristatymą. Atsiprašau, kad vėlavau ateiti, vėliau turėsiu atidžiau panalizuoti, bet neslėpsiu, kad e, kaip ūkininkė iš Vokietijos e, susidūriau su rimtomis problemomis įgyvendindama vandens pagrindų direktyvą. Aišku, ir atskiras valstybės narės skirtingai ją įgyvendina, stebi ir kontroliuoja, taip pat skirtingai. Uh, Ir tada ir kyla klausimas, o, o ką komisija e, darys su šia studija, ko e, galime sulaukti. Na ir kitas dalykas, e, visas tas finansavimas, kuris buvo skirtas, ir čia jūs paminėjote, tai siekiant sukurti potvinio teritorijas e, prie Dunojaus. E, pavyzdžiui, e, aš netoliese ten gyvenu, daug kartų apie tai su ūkininkais kalbėjomės. Ar, ar jūs čia siūlote, kad reikia bendradarbiauti su ūkininkais, kaip reikia elgtis, pavyzdžiui, su to žemės savininkais? Būtų tikrai įdomus iššūkis ir tada kas visą tai finansuotų, Na, iš esmės, e, e, e, atskiros valstybėse narėse skirtingai renkama ir, ir panaudojama statistika ir todėl labai sunku lyginti. Norėčiau žinoti, ar į tai atsižvelgėte į tai, kad ES egzistuoja tie visi skirtingi standartai. Kaip statistiškai jūs visas tas problemas savo studijoje sprendžiate? Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Pane Bruller. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkoju tyrimų tarnybai už pristatymą. Tikrai matome, kad buvo dėta daug darbo atlikančios tyrimus. Turiu vieną nugastavimą ir kur kalbama apie privalomą vandens katilių naudojimą. Na, komisija turės neutraliai laikytis ir to, kaip valstybės narės pačios įgyvendina šias priemonės. Ir mes kiek kitaip žiūrime šį klausimą mano šalyje. Taip pat, manau, kad vienas klausimas, kai buvo nekalbama, tai yra vandens prieinamumas kalbėti apie tai, kiek namų ūkis taupytų, tačiau viena vertus, tačiau kita vertus kalbėti, kad reikia kelti kainą tam, kad žmonės mažiau vandens naudotų. Tad būtų gerai daugiau informacijos apie tas paskatas ir apie švietimą, o ne apie žmonių baudimą. Nežinome, kad na, ne tik daug to vandens galima sutaupyti tokiu būdu. Tad suprantu, kad ekologiškas dušų gautas gali padėti panašus dalykai. Tačiau taip reikia kalbėti apie socialinę kainą šeimoms ir to reikia nepamiršti. Kad būtų tikrai galima užtikrinti, kad e, kaštai atsipirktų. Ačiū. Ačiū. Suteiksiu dabar žodį komisijai. Pavel Misiga pristatys komisijos požiūrį šiuo klausimu. Labas vakaras, jiems laba diena. E, ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Pavilas Misiga. Esu aplinkosaugos direktorato vandens klausimų skyriaus vadovas. Noriu pasakyti, kad tyrimai labai įdomus yra, ypač ekspost tyrimų dalis yra labai įdomi, mes taip pat labai panašiai vertiname šios klausimus, panašiai vertiname uh, direktyvos įgyvendinimo padėtį. Esame pateikę įgyvendinimo ataskaitą, kovo mėnesį pateikėme tai parlamentui, ten kalbėjome apie panašius klausimus, tai kada atskiras valstybės narės vienaip kaip elgesi, taip pat patikime rekomendacijų ir mūsų išvadas yra labai panašios šio tyrimo išvadas. Toliau dėl eksantės vertinimų dėl galimų priemonių. Tai norėčiau pasakyti, kad čia pabrėžiamas, kad tos rytis, kur komisija irgi dirba aktyviai, kur iniciatyvas, pažiūrėjau, dėl vandens naudojimo, dėl strateginio požiūrio į e, vaistų atlikų klausimą, taip pat apie ekologiškų gaminių kūrimą, apie žymėjimą gaminių. Mes visose šitose sritėse dirbame ir tikrai šis tyrimas mums taip pat bus vertingas, taip pat atliekant ir mūsų poveikį vertinimą. Toliau kitos kiti klausimai dėl kainodaros mechanizmų, taip pat dėl užliejimų, taip pat dėl salpų klausimo, tai manome, kad visą tai yra jau gerai integruota į vadės pagrindų direktyvą ir taip pat į salpų atitinkamus teisės aktus ir taip pat pasimė, kad komisija atkreipė dėmesį šios klausimus. Toliau pasakyčiau, kad labai tinkamu laiku šitą skaitą pateikiama, nes kaip tik baigėsi pirmas įgyvedimo ciklas, Vandens pagrindų direktyva yra gyvendinama per šešis, šešių metų ciklus ir mes jau baigėme pirmą ciklą ir pradėsime antrąjį. Ir šiuo metu, kaip tik valstybės narės plėtoja tolesnius valdymo planus, vykdo viešas konsultacijas ir iki metų gal turėtų patvirtintos planus. Ir šis tyrimas, šitas ataskaita taip pat gali būti naudinga atliekant įvairius kitus tyrimus ir vertinimus Tai turėtų padėti valstybės narėms aptikti problemas ir jas spręsti. Taip pat manome, kad šitą aktą gali pastarnauti ir peržiūrint vadinasi pagrindų direktyvą, kas numatyta 19 metams, tačiau mes jau pradėjome pirmos žingsnius. Pradėjome komisijos vertinimą dėl antrinių valdymo planų, šimtas metais tai padarysime ir po to bus tolesni vertinimai. Vertinime kitas politinės priemonės, kaip jos prisidėjo prie įgyvendinimo, vertinime regioninės plėtros priemonės. Toliau darysime dar vieną ekonominės analizės tyrimą apie vandetvedas paslaugų ekonominę vertę Europos ekonomikoje taip pat apie ekonominę naudą, kurią kuria vandens, Europinė vandens politika ir apie tai, kiek kainuoja neįgyvendinimas tų priemonių. Tad tikrai pasiremsime ir šio, šio tyrimu. Ir galėsime vėliau per poveikį vertinimo direktoratui patikti daugiau informacijos apie tai. Matome, kad vienu ir kitur buvo netinkamai komisijos duomenis, tačiau tai yra smulkmenos. Iš principo, ataskaita yra labai įdomi, taip įdomas yra rekomendacijos. Tačiau jau kalbant apie rekomendacijas, tai manau, kad būtų gerai atskirti tas rekomendacijas, kurios skiriamos yra Europos institucijoms, Europos lygmens rekomendacijos, kurias galima Europos lygmenių gyveninti. Ir tas rekomendacijas, kurios skiriamas yra valstybės narėms. Nes, pavyzdžiui, ką mes čia matome, tai kad daug rekomendacijų yra rekomendacijų valstybėms narėms. Ir joms rekomenduojama įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus, kurie yra geri, tai padaryti tinkamai. Taigi apie tas problemas kalbėjote. Norėčiau pasakyti, kad turime procedūras, kuriais, kuriomis siekime subalansuoti tą rimbo ir saldainio principą, kad viena vertus galima imtis pažydimų procedūrų prieš valstybės narės, kurios nesilaiko vandens teisės aktų, tačiau taip pat yra kitų, kitų papildomų veiksmų, kuriais galima paremti valstybės narės, kad jos, kad įgyvendintų šios teisės aktus. Tačiau manau, kad ką mes matome pirmą kartą, tai kad yra paskaičiuojama tiesiog finansiškai kokia yra nauda įgyvendinti tuos teisės aktus. Tai labai svarbu, nes vienas iš argumentų, kuris valstybės narės pateikė dėl e, šios direktyvos įgyvendim, kad, kad tai brangiai kainuoja, tačiau mes dabar matome, kad tikrai galima gauti daug ekonominės naudos. Skaičiuojama virš 25 milijardų eurų kasmet naudą. Ir valstybės narės tikrai mažiau, bent dvigubai, trigubai mažiau investuoja, kad įgyvendintų šią direktyvą. Tad tikimės, kad galbūt panaudodami šią, šį tyrimą ir kitus tyrimus, kurie dar vėliau atliksime, kad galbūt pavyks mums parodyti valstybės narėjams, kad investicijos į įgyvendinimą atsiperka. Ir kad yra įvairių finansinių ir socialinių paskatų tai padaryti, kad jie naudos finansinės ir socialinės, kad reikia gyvendinti vandens pagrindų direktyvą, tam, kad Europos vandenys tikrai būtų geros būklės. Ir šios politinės priemonės ir gerina gyvenimo kokybę ir taip pat e, skatina ekonominę veiklą. Turi, turi taip pat ir ekonominio potencialo. tuo baigsiu, tačiau, žinoma, mielai pakalbėčiau apie kitas priemonės, rekomendacijas, ką komisija gali padaryti, ko galima imtis, kad būtų rekomendacijas įgyvendintos, kuris, tos rekomendacijas, kurias siūlo tyrimas. Taip pat galėtume pakalbėti apie kitus tyrim, kitas veiklas, kurias vykdome, taip pat bendrą įgyvendinimo strategiją paramos strategiją, kurioje siekime palengvinti prieigą per finansavimą valstybėms narėms ir taip toliau. Labai ačiū uždėmesi. Thank you to you and now... Dėkoju. Klausiu tyrimų autorių. Ar norite padaryti išvadų, atsakyti klausimus galbūt, pakomentuoti? tai, ką sakė Europos parlamento nariai. Prašau. Thank you very much, uh, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabandyti atsakyti du dalykus. Visų pirma, žemės panaudojimas ir spaudimas šitoje srityje, tas poreikis uh, būtinybė pirkti žemę, kad galėtum ją atkurti. Man atrodo, tai viena iš aktualiausių temų, galvojant apie pagrindų direktyvą. Aš pats e, keliu tą klausimą, kiek kainuota žemė. Aišku, dėl to tas darbas yra toks brangus. Tai ar iš tikrųjų būtinai reikia supirkti tą žemę, ypač iš ūkininkų, tam pat būtų galima ją atkurti, sujungti labiau su upe. Man atrodo, ne visuomet tai yra būtina ir yra tikrai puikių pavyzdžių, kur uh, realiai ūkininkai prisidėjo prie sprendimo, jie tapo to sprendimo dalimi, buvo pakeistas ūkininkavimo toje žemėje tipas ir užliejamų pievų atkūrimo tikslas juk ir yra atkurti naudą ekonomikai, kad tos priemonės duotų naudos, kad būtų taip pat ir užtikrintos stabilios darbo vietos, ko reikia tam regione. Uh, tai tikrai galima nuveikti daug e, darbo ir, ir galima neapsiriboti vien viena priemonė, galima pa, pažiūrėti daug plačiau ir plėtoti tos regionus visapusiškai. Tai aš čia reaguočiau į tą pastebėjimą, kad e, jau nebebus įmanoma daugiau plėtojimo darbų padaryti, jeigu pažiūrėtumėm į Europos vandens apsaugos e, teisės aktus, gal iš tikrųjų per nelik toli nueita kai kuriuose srityse, galvant apie vandens pagrindų direktyvą, užliemas pievas. Tai nereiškia, aišku, kad nereikia nieko daryti, bet man atrodo, kai kuriais atvejais tai, kas yra padaryta tos, tos, tose srityse, gal turėtų būti peržiūrėta ir pakeista. Tiesiog tokia būtų mano išvada iš tokių trumpų analizių. Mm, iš tikrųjų, pasiremėme tik tai kelių valstybių narių pavyzdžiais ir užlėmų pievų atkūrimo atveju tai yra Belgijos Šeldės Sigma planas tikrai labai didelis toks planas, galvojant apie a, apsaugą nuo potvinių, tikrai labai brangus buvo planas ir buvo nuspręsta m, mm, keisti a, planą tos už dambas, užtvankas. Ir, ka, m, būtent e, galvojant apie upių užlėmų pievų atkūrimą yra įdo, tokių taip pat variantų ir, ir Dunojaus programą galėčiau taip pat paminėti. Tai irgi vienas iš tokių pavyzdžių. Ir galvojant apie tas rekomendacijas Mm, apie valstybės narės, institucijas. Man atrodo, kad iš tikrųjų dauguma veiksmų būtų europinio ligmens. Mm, reikėtų sieti tai su produktų standartais, pavyzdžiui, dizainas, tai yra vidaus rinka paremtas e, instrumentas, arba, pavyzdžiui, leidimai prekiams, e, pavyzdžiui, dėl toksiškumo, apl... pavojaus aplinkai. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, kas sėtina su farmacijos produktais. Tikrai čia yra dar daug manevro laisvės ir galima imtis europinių veiksmų. E, Užlėmų prievogos ir jis iš tikrųjų, jeigu kalbėčiau apie erdvinį planavimą, čia ir valstybių narių, aišku, kompetencija. Mes bandome analizuoti variantus, kaip geriau būtų galima visą finansavimą valdyti, kokie instrumentai būtų tinkamiausi. Uh, Dažniausiai tai yra finansavimo klausimas ir ES turi nemažai svarbių finansavimo instrumentų, kuriuos būtų galima panaudoti šioje srityje. Robai, gal tu irgi kažką pasakyti? Taip, sureaguosiu į skaitiklių klausimą. Iš esmės suvartojimas mes matome mažėja, jeigu apmokėjimas už suvartojimą yra paremtas skaitiklių parodymais. Mes būtent tai analizavome detaliai ir aiškiai pamatėme, kad ir, ir sumažėja mm, ir sistemoje mm, nuostolių, ir e, kompanijai tai naudinga jeigu yra visiškai neskaičiuojama, koks yra vandens vartojimas, tai e, ir jeigu yra perinama prie kitos sistemos, na, čia sudėtingas klausimas. Mes tiesiog pažiūrėjome, kokia yra situacija, kokiu mes turime duomenų iš vandens e, taupimo požiūrio taško. Iš tikrųjų, vandens taupimas yra geras dalykas, bet tai, kaip tai yra padaryta kai kuriuose valstybėse narėse, na, reikia pasakyti, kad laiko prireikia, aišku, tam darbui, bet yra daug kas nuveikta. Ačiū ir pas paskutinis ponės Alkan prašymas pasisakyti. Taip vėlgi kreipiasi į komisiją. Monitoringas, stebėsena, ką jūs darote su valstybėmis narėmis. Nėra tos stebėsenos. Iš tikrųjų, jos turi dirbti šią srityje ir tai turi būti padaryta. Ir dar kartą noriu paminėti tai, kas paminėta dėl rekomendacijų dėl farmacijos pramonės bus gauta didžiulė nauda, jeigu bus kažko padaryta. Aš paminėsiu tik, kad ES um, farmacijos strategija turėjo būti parengta prieš dešimt dienų jau. Uh, rugsėjo 10 jau buvo, turėjo būti parengta. Viskas įstrigė, nieks nevyksta, o tai labai brangiai kainuoja. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtumėm dabar į tą ataskaitą, jūs privalėjote pateikti farm, farmacijos strategiją e, rugsėjo 12 dieną. Thank you for the question. So, uh... Ačiū už klausimą. Dėl stebėsenos prievolių, taip čia yra įvairius elementai mūsų strategijai Mes, kad dirbame su valstybėmis narėmis ir žengėme gairias, kad būtų gairios, e, kaip tinkamai atlikti stebėseną, bet e, dėl tų valstybių, kurios to nedaro, yra pažydimo procedūros. Jeigu mes nustatome, kad e, jos nevykdo tinkamos stebėsinos, tai yra visai eilė paskui techninių dvišalių sutikimų ir mes išaiškinam jiem viską ir taip toliau. Tai dabar mes laukiame antrojų, antrųjų upių baseinų valdymo planų ir tada aiškysimės, kaip stebėsenos sistemos e, dėgiamas valstybės narėse. Tada to pagrindu, kai vertinsime viską ir, ir arba stiprinsime techninę pagalbą, arba a, bus perėsim į naują, nau, išeisim naujus vandenis, tai bus pažeidimo procedūros už tai, kad nėra laikomasi direktyvos reikalavimų. Dėl farmacijos produktų teisės aktų leidėjai prieš dvis metus to paprašė. Mes dirbame, esame mm, atlikę parengiamosius veiksmus, buvo ir studijos, buvo ir viešas konsultacijos su interesuotomis šalimis ir seminarai buvo. Ir dabar mes su atitinkamomis tarnybomis mm, Santė ir Grau generaliniai direktoratai tarėsi, kokie būtų politikos sprendimai galimi ir perėsime prie tų politikos sprendimų įvertinimo etapo tikrai e, ta iniciatyva yra komisijos planuose ir mes tikimės, kad e, galėsime pristatyti ją, na, aš sakyčiau, maždaug po metų. Tai tikrai nėra paprasti dalykai, netokie paprasti, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Yra labai daug e, mokslinės įties neiškumų, yra labai e, įvairių e, rizikos aplinkai vertinimo metodikų, kurios dar nėra iki galo išplėtotos ir vertintos kai kurioms medžiagoms ar medžiagų grupėms nėra stebėsimas tinkamų metodų. Tikrai mes negalime pasiūlyti kažko, ko bus neįmanoma gyvendinti į tą laiką mes diskutuojame su valstybėmis narėmis ir matome, kad e, kai kurios valstybės narės imasi veiksmų ir jos sutelkia dėmesį galbūt, na, ne į pačius efektyviausius sprendimus, bet vis tik tai žingsnių yra imamasi ir stiprinami veiksmai, aktyvinamas bendradarbiavimas e, su ligonėmis, stiprinamas e, E, stiprinamos tos sistemos, kuomet e, nepanaudoti vaistai yra surenkami atgal. Bandu, stengiamasi investuoti į jau ciklo pabaigos e, visą infrastruktūrą, pavyzdžiui, nuotekų valymo ir, ir taip toliau. Aišku, nu, tai yra vienas iš sprendimų. Tie klausimai sprendžiami. Mes um, tarėmės, konsultuojam valstybės narės, kaip būtų galima tą praktiką paskleisti plačiau po kitas valstybės narės, kad kitos valstybės narės pasimokytų vienas iš kitų, iš, iš patirties, kuri sukaupta, pavyzdžiui, Niderlanduose ar Vokietijoje ar Prancūzijoje. Ir tada bus formuojamas strateginis požiūris, jau pasirimant tinkamų įvertinimų ir taip toliau ir taip toliau bus patirtas europinių lygmenių. Galbūt tai nėra labai jūs tenkinantis atsakymas, jūs galvojate, kad nieko nėra daroma, tikrai taip nėra, mes atliekame analitinį darbą, kuris yra būtinas tam, kad būtų galima suformuoti europinę politiką. Tuo pat metu mes teikiame pagalbą valstybėms narėms, kurios įgyvendina tos žingsnius, kuriuos įmanoma e, įgyvendinti dabar. Ir, na, bent jau iš dalies tam tikros pažangos matome. Ačiū. Thank you very much. And... Dėkoju. Galime šios dienos posėdį baigti. Susitiksime rytoj. Ir tęsime Envi komiteto posėdį 9 val. Dėkui.